valandą. Kitas parlamento posėdis vyks ir tą ketvirtadienį, balandžio 17 dieną, 8.30 iki 14 ir nuo 15 iki 17 valandos darbo tvarkė yra paskelbta, galite su jais susipažinti. Europos parlamento